Monsieur le médiateur de l'Union européenne. Gerbiamas ES ombudsmenė, advokatė, gerbiami Europos parlamento nariai, valdžios institucijų atstovai, dėkoju, kad susirinkote į šiuos mums, biudžeto kontrolės komiteto ypatingai svarbius klausimus. Visų pirma, noriu atsiprašyti dėl panostas, pirmo komiteto vicepirmininko. Uh, šie klausimai buvo įtraukti į programą. Buvo įtraukti pasiūlymų mūsų pranešėjos, ponios Greslė, kurie ir suteiksiu žodį. Taigi, ponia Augusmė, noriu labai padėkoti Jums už tai, kad e, prieimėte mūsų kvietimą ateiti šios klausimus, kadangi mums labai svarbu išgirsti Jūsų paaiškinimus, kurias Jūs galite pateikti, kadangi užimate tokias labai aukštas pareigas. Uh, Europo, kaip, kaip tarpininkas tarp Europos administracijų, institucijų ir Europos piliečių. Taigi mums labai svarbu išgirsti jūsų nuomonę dėl visų tų klausimų, kurie susiję apie įvairius susijęs su pažeidimais, su pranešimais apie įvairius pažeidimus ar taisyklių nesilaikimus ir drausminių nuostatų pažeidimus. Tai yra visa tai, ką ponia Greslė yra pasiūliusi aptarti. Ponai Žanami, Pana Žanai Liuji, mm, advokatui, teisininkui taip pat reičiau labai padėkoti. Mums labai svarbu yra su jumis aptarti, apie, aptarti įvairias procedūras, visas tas galimybės, kurios yra susijusios su pranešimais apie mm, Europos administracijų institucijų neveikimu. Ir taip pat noriu. Mm, pasakyti, kad Europos komisijos žmogiškų išteklių generalinio direktorato tyrimų ir drausmės tarnybos direktorė Karin Viljams taip pat dalyvauja čia. Tai yra labai svarbus šis klausimas yra ir svarbu, kad aptartume jį su jo. Taigi, suteiksiu žodį paniai Ingai Gresler. Ah oui, euh, donc elle, elle, conclura, elle conclura notre. Euh, l'audition. A, taip, ji darys išvadas e, mūsų diskusijų pabaigoje, tai tada iš karto žodį suteiksiu gerbiamam ombudsmanai. Merci beaucoup, monsieur Audi, pour. Euh, ačiū, ponia Odį, už jūsų kvietimą, ačiū už jūsų šiltą prieimimą. Labai džiaugiuosi galimybę būti čia, biudžeto kontrolės komitete. Uh, Noriu padėkoti poniai Greslį už tai, kad ji mane pakvietė e, dalyvauti, dalintis nuomonėmis dėl klausimų, kurios, dėl klausimo, kurį labai sunku išversti ir į prancūzų kalbą, tai yra whistleblowing, tai yra apie pranešimus apie įvairius pažeidimus. Aš toliau kalbėsiu angliškai. Noriu padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad jis pakvietė mane šiandien kreiptis į komitetą ir pakalbėti apie įvairius trūkumus ir galimus jų ištaisimus dėl whistleblowing, tai yra apie prane, vidaus pranešimus apie padarytus pažeidimus vidaus procedūrose. Kaip noriu padėkoti poniai Greslė pranešėjai už pakvietimą ir noriu pasakyti, kad kalbėsiu ne vien tik tai apie um, personalo nuostas, bet taip pat ir taisyklės, kurios yra taikomos Olafui, Europos kovos su sukčiavimo biurai. Taigi, visų pirma, noriu iškelti tokius klausimus. Kaip mes galime užtikrinti, kad būtų elgiamasi etiškai ir kad mm, viešosios tarnybos darbuotojai, valstybės pareigūnai nesielgtų neetiškai ir kaip čia gali pasitarnauti whistleblowing, tai yra pranešimai apie padarytus pažydimus. Toliau, ko, kitas klausimas, kokia būtų aukštesniųjų įvairių pareigūnų, Šolofo ir kitų institucijų ir agentūrų vaidmuo ir kalbant apie um, įvairias procedūras, aš būtent kalbėsiu apie, apie pasiskirstimą funkcijomis ir noriu pasakyti, kad mano šios nuo dienos pasisakymė nebus detalių pasiūlymų. Aš tik išryškinsiu problemas, kokias išvelgiu kokias, mano manimu, turėtų spręsti galimos reformos. Tačiau kol kas būtų dar per anksti pati siūlyti peržiūrėti ir keisti e, dabar galiojančias teisinės nuostas. Taip pat norėčiau nuo pat pradžių aiškiai pasakyti, kad mano pastabos nėra e, labai išsami visapusiška analizė to, ką reikėtų pakeisti, e, ką būtų galima pakeisti, kokie būtų Olafo uh, visi standartai teisin, ar, ar teisinės nuostatos, bet aš vis tik tai apžvelgsiu Olafo vaidmenį. Taigi pasakysiu, Olafas įkurtas prieš maždaug 12 metų. Um, po to. Po to, kai uh, turi atsistatydinį centero um, mm, komisija, norint išanalizuoti visus uh, gal, galimus pažeidimus toje komisijoje. Olofo reglamentas 99 metų numeris 173 suteikia galimybės mm, pagal komisijos įgaliojimus atlikti išorinius tyrimus ir patikrinimus vietoje valstybėse narėse. Taip pat pagal šį reglamentą OLAFas gali atlikti vidinius tyrimus ES institucijose, tarnybose, agentūrose biurose. Taigi Olafo vidinis darbas būtent ir yra tai, kas mums šiandien aktualu. Labai svarbu yra pabrėžti, kad Olafo galios atlikti vidinius tyrimus yra paremtos ne vien tik tai Olafo reglamentu. Šis reglamentas reikalauja, kad kiekviena institucija priimtų atitinkamas nuostatas, procedūras ir turi, parūpintų viską, kas yra reikalinga, kad Olafas galėtų likti vidinius tyrimus. Taigi reikalinga, kad būtų Olafo parlamento ir komisijos mm, patvirtinti tų nuostų laikymasis. Tos nuostos buvo patvirtintos tuo pačiu metu. Taigi Olafas gali tirti ne vien tik tai sukčiavimo e, kitos nelegalios veiklos atvejus, bet taip pat ir e, rimtus netinkamo elgesio atvejus, dėl kurių gali būti taikomas drausminės procedūros. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad čia tiesiog perfrazavau labai sudėtingas nuostatas. Aš dabar pacituosiu, kaip jos skamba iš tikrųjų. Taigi įrodymai, kurie leidžia įtarti, kad gali būti e, sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisinės veiklos atveju, kurie gali pakengti bendrijų interesams, ar gali būti rimti atvejai, kuomet profesinės pareigos vykdamos netinkamai ir dėl to gali būti nesilaikoma pareigūnų ar e, bendrijų tarnautojų prievolių ir dėl kurių gali gali būti taikomos drausminės, ar atitinkamais atvejais buvo žeminės procedūros ir ar jeigu yra nesilaikoma jeigu netinkamai eina savo pareigas kiti darbuotojai, kuriems netaikomos tiesiogiai bendrijų personalo nuostatos, tai tas pats yra taikoma. Taigi, darbo 86 straipsnis priimtas, pakoreguotas ir čia arba skiriančiai institucijai arba Olafui yra suteikiama galimybė atlikti tyrimus, jeigu jie nustato, kad yra, kad kažkoks tai pareigūnas ar buvęs pareigūnas ne, nesilaikė personalo nuostatų į pareigūną pareigų, ar tai e, tyčia, ar tai dėl aplaidumo. Taigi, kadangi yra Olafo darbas paremtas bent keliomis teisinėmis bazėmis, susidaro tam tikras neiškumas dėl jo vaidmens. Ir aš labai trumpai paaiškinsiu, kas yra dar ne visiškai apibriešta ir aišku. Čia antroji dalis yra labai svarbi. Pirmoji dalis būtų tokia, kad mm, Olafas yra vadinamas kovos su sukčiavimu biuru tačiau, ar agentūra, tačiau Olafo reglamentas suteikia jam daug platesnį vaidmenį vaidmenį analizuoti, ginti sąjungos finansinius interesus nuo pažeidimų ir čia yra ne vien tik tai nesažiningumo atvejai apimami. Antra to neiškumo dalis yra numatyta kito, išplaukia iš kitų teisinių tekstų, tai yra ir personalo nuostatų, kurios numato, kad Olafas turi galimybę tirti netinkamo elgesio atvejus institucijose, net jeigu fin, e, sąjungos finansiniams interesams poveikio nėra. Mano manimu, tas antras neapibrieštumas yra ypatingai kenksmingas, kadangi gali būti sukurtos neti, e, su, kurti netinkami, klaidingi lūkesčiai dėl to, ką Olafas gali padaryti. Aš taip pat galvoju, kad gali būti pakengta taip pat ir aukšt, aukšto rango pareigūnų atsakomybė institucijose užtikrinti aukščiausios etikos standartus. Aš apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau, bet prieš tai aš noriu dar pristatyti ir būtent to vidinio pranešimo apie pažeidimus institucijose savoką whistleblowing. Čia aš kalbėčiau apie personalo nuostato 22a ir 22b valstybės straipsnius. Tai laikoma būtent to whistleblower nuostatomis. Iš esmės, šie straipsniai numato tokius du dalykus. Visų pirma, apibrėžia aplinkybės, kuriomis. E, tie, kas e, praneša institucijų viduje apie pažeidimus, yra apginami nuo e, institucijų, kuriuoms jie dirba keršto. Ir čia labai svarbu kalbėti būtent apie tą e, apsaugos adekvatumą ir aš suprantu, kad komiteto nariams tai yra labai svarbu, tačiau šiandien aš į savo pastabose tai labiau dėmesio nesutelksiu. Antra nuostata yra štai kokia, aš kalbu apie 22 A straipsnio nuostatas, tai yra prievolė valstybė valstybės e, tarnautojui, bendrijų pareigūnui pranešti apie institucijos viduje padarytus pažeidimus. Tai yra 22a straipsnis e, numato prievolę pareigūnams e, pranešti apie galimus sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejus, taip pat apie um, tokį, tokį profesinį elgesį, kuris gali būti, kuriuo gali būti rimtai pažeista pareigūnų pareigoms. Taigi toks pareigūnas privalo tiesiogiai arba savo uh, vadovams pranešti apie tai arba kreiptis tiesiai į Olafą. Ir šiuo atveju e, tas asmuo turi apie, kurie yra informuojami apie tai, turi pateikti visus įrodymus apie pažeidimus. Čia e, labai svarbu pasakyti, kad, kad nėra aiški taikymo apriektis. Ir būtent kalbu apie 21 straipsnio A dalį, kaip tai yra susijęs su atskira nuostata. Čia yra kalbama apie tai, kuomet pareigūnas gauna įsakymus, kurie jo ar jos manimų yra pažeidžiantis e, nuostatas ar gali sukelti rimtų problemų. Čia Nėra apibriešta, kokios tai yra konkrečios situacijos, tačiau gali būti, kad tai eitų kalba apie etinius klausimus. Antra, būtent šios nuostatos dėl, to, dėl, dėl pranešimo apie pažeidimus uh, Um, nenumato jokios atsakomybės atitinkamos institucijos vadovybei aktyviai dalyvauti. Čia tik tai yra numatyta, kad gali būti klausimas pateiktas Olafu, jeigu tas netinkamas elgesys yra laikomas rimtu. Aš manau, kad tai nėra pakankamas požiūris tiek praktiškai, tiek iš principo. Uh, praktiškai vertinant, tie neapibrieštumai dėl Olafo vaidmens Mm, panašu nėra išspręsti ir laikui bėgant per visą praktiką. Ir man bent jau nėra aišku, ar Olafas galvoja, jog uh, jo uždaviniai taip pat apima ir tos vidinius tyrimus tais atvejais, kai yra galimas netinkamas elgesys, kuris neveikia sąjungos finansinių interesų. Be to ir kyla rizika, kad dabartinės teisinės nuostos gali sukelti painiavos dėl to, ką gali Olafas ir ko negali Olafas, Olafas padaryti, kuomet e, sąjungos finansiniams interesams neiškyla grėsmė. Taigi mm, čia gali būti painiavos ne vien tik tai tarp tų, kurie nori pranešti apie pažeidimus, bet taip pat ir e, jų vadovų, net ir pačių pačiame Olafe ne viskas aišku. Čia aišku, galbūt visą tai sėtina su personalo nuostatų 22a straipsniu neaiškia formuluotė. Čia būtent aš jums ir pacitavau tą prastą formuluotę. Be to, iš principo vertinant, tai tas, ta užduotis, kad e, es institucijose būtų aukščiausias E, etikos standartai taikomi ir kad būtų neetiškams e, elgesių iškertamas elgesys, tai čia atsakomybė turi tekti vadovams institucijų. Ir jeigu yra pasakoma, kad kažkas tai turi spręsti tokio netinkamo elgesio atvejus, tai dar nereiškia, kad jau jie tikrai bus paraginti, padrasinti e, kažką tai padaryti tuo klausimu. Ir čia aš galvoju, kad yra tokios rimtos problemos ir aš dabar pabandysiu paaiškinti, kokių tikslų turėtų siekti ES teisės aktų leidėjas, galvodamas apie šios teisinės bazės pežą. Visų pirma, personalo nuostatas turi būti aiškiai pasakyta, jog institucijos ir ypač jų aukšto rango vadovai yra atsakingi už tai, kad būtų išlaikomas aukščiausias etikos standartas ir kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neetiškam elgesiui. Dalis tos atsakomybės turėtų būti skatinti ir sudaryti palankės sąlygas pranešti apie, neprofes, apie profesionalią prasme netinkamą elgesį ir imtis atitinkamų veiksmų, kuomet yra tokie pranešimai. Čia, aišku, netinkamo profesinio elgesio apibrėžimas turi būti išanalizuotas detaliai. Aš vėlgi kalbėjau apie tos lausimus sėtinus su dabartiniu 21 A straipsniu personalo nuostatų. Tai yra čia tais atvejais, kuomet pareigūnas gauna įsakymus, kurie jo manimu yra pažeidžiantis nuostatas ar gali sukelti rimtų sunkumų, pavyzdžiui. Taigi institucijų ir jų vadovų atsakomybė yra būtent skatinti ir sudaryti palankės sąlygas pranešimams apie pažeidimą reikalavimus. Aš manau, kad tai būtų teisingas toks požiūris, jeigu būtų įmamas į veiksmų šią prasme, iš principo. Ir būtų galima tada iš, išspręsti visas problemas dėl dabartinių nuostatų e, disbalanso. Kaip aš jau sakiau, čia pareiga turėtų, čia dėmesys turi būti sutelkiamas į pareigą pranešti apie pažeidimus ir būtent apsaugą, bet kokią apsaugą nuo galimo, e, e, nuo galimo keršto. Taigi, uh, Ypač svarbu kalbėti apie etinius standartus. Šią analogiją būtų galima uh, brėžti su skundais. Labai dažnai reakcija kokia, kuomet yra padodamas skundas, yra gynybinė, kad tas, kuris skundžiasi, yra tarsi grėsmė arba, na, bent jau um, kelia nemalonumų. Tačiau tai yra neteisingas požiūris, kadangi dėl to viskas tik tai dar labiau um, komplikuojasi. Tinkamas požiūris būtų skundus vertinti kaip galimybę gauti naudingos informacijos, paaiškinti savo veiksmus ir imtis korekcinių veiksmų pasiūlymų, jei reikia. Dėl Olafo, mano manimu, labai svarbu, kad teisės aktų leidėjas aiškiai apibrieštų paprastais žodžiais, paprastomis formuluotėmis šio biuro kompetencijos apripti, kai eina kalba apie vidaus tyrimus. Taip pat reikia pasirūpinti, kad personalo nuostatose ir Olafo reglamente e, pateiktos nuostatos nuosekliai dėrėtų tarpusavyje. Tikslas, mano manimu, būtų, kad Olafas padėtų institucijoms vykdyti savo atsakomybę etikos srityje o ne kad e, palengvintų jų naštą vykdyti šią pareigą. Čia e, Olafo vaidmuo yra atskleisti sukčiavimo, korupcijos ir kito netinkamo elgesio e, atvejus pagal vėlgi atitinkamas nuostatas. Manau, kad vidaus tyrimai turi būti atliekami Olafo tuomet, kuomet jie yra susijęs su jo pagrindiniu darbu, tai yra sukčiavimo ir korupcija. Tačiau ne visi netinkamo elgesio atvejai yra susiję su tuo. Taigi atit, svarbu, kad atitinkamos institucijos atliktų savo vidinius administracinius tyrimus, kai reikia, kaip numatyta 86 personalo nuostatų straipsnėje. Dabartinė teisinė bazė nenumato konsultacijų ir susitarimo tarp Olafo ir atitinkamos institucijos dėl to, kaip būtų galima geriausiai atlikti vidinį tyrimą. Taip pat yra nenumatyta ir galimybė, kad institucija prašytų techninės pagalbos iš Olafo, atlik, kai ji atlieka savo vidinį tyrimą. Taigi, tas spragas irgi reikėtų spręsti. Yra numatyti taip pat Komisijos dabartinis pasiūlymas dėl Olafo reglamento pakeitimo gali tik tai dar labiau apsunkinti situaciją, kadangi Olafo sprendimai būtų viena šaliai dėl vidinio tyrimo ir tuomet institucija nebegalėtų pradėti savo tyrimo dėl tų pačių faktų. Ir netgi iš tikrųjų turėtų e, nutraukti savo tyrimą, jeigu jin būtų tokį pradėjusi. Savo ruoštų tai irgi turėtų atitinkamam padarinių, kad e, tuomet institucija nebegalėtų imtis jokių drausminių priemonių iki to laiko, kol Olafas neužbaigė savo tyrimą klausimo. Kartais, aišku, tai yra tinkamas sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu yra įtariamas sukčiavimo ar korupcijos atvejais. Tačiau kitais atvejais galbūt greičiau ir efektyviau būtų, jeigu pati institucija atliktų administracinį tyrimą, galbūt kai kuriais atvejais pasitelkdama Olafo e, techninę pagalbą tik tai įtariamais sukčiavimo ar korupcijos atvejais. Aš visais kitais atvejais, tik išskyrus tuos atvejus, gal tai būtų, tačiau kitais atvejais aš manau, kad tik įtariamo sukčiavimo ar korupcijos atvejais, aš manau, Olafo vienašalis sprendimas būtų tinkamas. Visais kitais atvejais reikėtų Olafo ir atitinkamos institucijos konsultavimosi ir tarimosi. Um, ir jeigu neįmanoma susitarti, tai tuomet, aišku, reikėtų jau pasiremti sąjungos finansinių interesų gynimu. Čia aš dabar dar norėčiau pridurti ir uh, keletą pastabų dėl drausminių procedūrų. Čia aš kalbėčiau apie 25 straipsnį, e, personalo nusitų 9 straipsnį ir aš čia pacituočiau anglišką variantą variantą, kuomet pareigūnas yra persekiojamas dėl tų pačių, dėl tų, tų pačių veiksmų. Vėlgi 25 straipsnėje anglų kalba yra galutinis sprendimas yra numatyta, kad galutinis sprendimas turi būti priimtas e, drausminėje e, procedūroje tik tai e, tada, kai mm, galutinį sprendimą priėmė tą bylą svarstęs teismas. Aš manau, kad čia reikėtų du dalykus aiš, pasiaiškinti, kadangi viskas yra ginčytina ir neaišku. Pavyzdžiui, e, angliškas personalo nuostatų variantas, kaip ir atrodytų, reikštų. 25 straipsnė, kad e, kuomet e, byla yra iškeliama teisme, tai tai, žodžiu, tai jis pradeda galioti ir baigia galioti tuo met, kai teismas priima sprendimą. Tačiau, jeigu žiūrime į kitas kalbinės versijas, panašu, kad um, nuostatos pradeda galioti tada, kai um, prasideda būdžiamasis tyrimas ir um, baigėsi tik tai, kai visos apeliacinės galimybės yra jau panaudotas. Manau, kad jeigu prieš pareigūną, pavyzdžiui, aš prancūziškai pacituosiu, uh, tol, jeigu prieš pareigūną yra iškeliamas baudžiamosios bylos procedūros, tai yra situacija užbaigta ir viskas išspręsta tik tuo met, kai visos apeliacinės galimybės yra išnaudotos. Toliau, pagrindinė savoka čia vėlgi yra skirtinga skirtingose kalbinėse versijose e, šių nuostatų. Pavyzdžiui, angliškame variante kalbama apie veiksmus, tuo tarpu prancūziškoje versijoje kalbama apie fe, tai yra faktus Aš manau, kad šias problemas būtų galima išspręsti performuluojančią nuostatą. Taip, kad būtų galima tą atvejį apriboti tik tai uh, ta drausminė procedūra, kur yra ginčiami faktai. Jeigu yra taip pat tas ginčas nagrinėjimas ir baud, mm, baudžiamojoje byloje. Aš sakyčiau, kad čia reikėtų daug pamastymų, daug konsultacijų ir tik po to reikėtų šioms nuostatoms suteikti teis, teisės akto pavydalą. Aš taip pat paminėjau um, ir tokius uh, tok, aplinkybės, kuriomis buvo sukurtas Olafas. Aš sakyčiau, kad um, tos pačios aplinkybės sukelia uh, visuomenės nepasitikėjimą. Ir ne vien tik tai komisija, bet ir bendrai es institucijomis. Ir čia mano hipotezė būtų tokia, kad e, Olafas jau nuo pat pradžių buvo pernelyg apkrautas e, dėl to vidinio tyrimo, dėl, tos, dėl to jo vaidmens institucijų viduje. Ir aš sakyčiau, pernelyg daug yra nerealistinių e, lūkesčių. Olafas turėtų būti efektyvus atsakymas visais klausimais kuomet yra paži... pa... pateikiami skundai dėl pažinimo institucijų viduje. Tai čia yra nerealus lūkestis. Aš sakyčiau, kad kai eina kalba apie personalo nuosėdų 22b straipsnį, reikėtų galvoti apie tolesnį informacijos atskleidimą uh, parlamento vadovams, komisijai, kotarybai, auditorumams, Europos ombudsmenui. Uh, ypač nėra nieko pasakyta, ką turėtų tie asmenys daryti su tą informacija, bet to, pažiūrėjau, ombudsmeno atveju e, čia tie pranešimai visuomet yra laikomi skundais, taigi aš nežinau, kaip čia, e, kaip būtų sprendžiami tie klausimai pagal 22b straipsnį. Aš sakyčiau, kad reikėtų aiškesnių formuluočių dėl Olafo kompetencijos, kad pavyzdžiui, turėtų būti nuostatos dėl to, kad, su atitinkamais, e, kad atitinkami asmenys turėtų konsultuotis tarpusavėje dalintis informaciją apie procedūras, turėtų kolektyviai dirbti ir, ir skleisti gerąją e, praktiką dėl profesionalios etikos. Aš manau, kad būtų naudinga tą darbą išplėtoti ir žinau, kad jau iniciatyva yra, komisija yra ėmusis tam tikrų iniciatyvų. Ir aš tikiuosi, kad jos iš, įgys e, tarp institucinį matmenį. Aš tikiuosi, kad e, galėsim prisidėti prie šio proceso. Ačiū. Šie aplojimai, gerbiamas ombudsmenė, rodo, kad e, parlamentas jūs vertina. Diskusija e, dabar jau galėtų prasidėti, bet dabar suteiksiu žodį ponui Jean-Marie Louis. Ačiū, gerbiamas e, ombudsmenė, Jūs pasinaudojate terminu, kuris mano nuomonė yra labai tinkamas. Jis apibendrina bendra, bendrus vertinimus ir sunkumus, su kuriais susiduria advokatai, kai reikia uh, Olafe padėti funkcionieriams. Jūs vardojate terminą uh, E, dviprasmiškumas, neiškumas. Mm, galiu pasakyti, kad tokių dalykų iškyla nuo pat e, Olafo nagrinėjimo asmens bylos pradžios. E, pirmiausia, bandoma išsiaiškinti atitinkamo asmens teisės. Ir tada kyla klausimas, kurios teisės nėra pažeidžiamos, kas yra teisinga pagal procedūras, kaip e, galima elgtis, kad pats savęs neinkriminuotum. Valstybės narės e, yra apibrėžusios melavimą kaip pagrindinių teisių pažeidimą. Ir kartais e, matome, kad teisė dėl to būna pasmerkiama. Ir būna taip, kad kartais visomis ES oficialiosiomis kalbomis yra e, daromi pažeidimai, nepriklausomai nuo to, ar angliškai, ar prancūziškai, ar kaip kitaip. Aš e, žinau, kad e, pareigūnui paprašus kalbėti savo gimtają kalbą slovėnų ar e, vokiečių jau atsirastų daug e, problemų ir dėl to atsirastų uh, daug chaoso. E, taigi tame šaukime mes e, nurodome, kad tyrimas vykdomas tokia kalba. Ir jeigu jūs norėsite kalbėti kitą kalbą, jau iškil sunkumų. Ir man atrodo, kad tai yra rimta problema. Aš e, nesutinku su tuo, kad tyrimas yra uh, atliekamas, e, e, kad apklausa turi vykti tą pačią kalbą, kokia atliekamas tyrimas. Tada iškyla daug abejonių ir sunkumų. Ir toliau galima kalbėti apie teisės ir prievalės. Yra sakančiųjų, kad e, tam tikros, yra tam tikrų prievalių, kurių laikantis savęs inkriminuoti negalima pagal Olafo taisyklės visi pareigūnai yra įpareigoti bendradarbiauti su Olafu. Aš manau, kad čia irgi yra e, dviprasmybė. Be to, tai yra pagrindinių teisių klaida, kuri atsiranda iš, iš pačios Olafo misijos apibriešties. Ką daro Olafas? Olafas atlieka administracinį tyrimą. Kai mes kalbame apie vidaus tyrimus, turime suprasti, kad Olafas gali dirbti tik su vidaus darbuotojų bylomis. Toliau pereiname prie e, funkcionierių ar agentų darbo reglamento, statuto. Ir ten yra pasakyta, kad jie turi būti lojalūs savo institucijai. Jie turi gerbti institucijos orumą E, gerąją prasme ir, kaip aš suprantu, visi funkcionieriai ir agentai, kurie meluoja institucijai, jau gali būti e, griežtai draudžiami pagal drausminės taisyklės, nes jie nutraukia pasitikėjimą tarp administracijos ir personalo nario. Taigi čia irgi yra dviprasmybė tai yra labai gėdingas atvejis, nes tiesiog e, interpretuodami tuos elementus mes e, sukūrėme neiškumą. Olofo agentas, e, jūs apklausamas, teikėsi visų atsakymų, bet atrodo, kad jūs negalite atsakyti visų tų klausimų. Realybėje taip nėra. Kodėl dviprasmybė? Dar šią savaitę aš buvau viename Olafo klausimų. Ir aš galiu pasakyti jūsų komitetui, kad jau penkerius metus tą darau. Ten buvo pristatytas dar vienas tyriejų, magistras, teisėjas iš vienos valstybių narių. Tai yra netoleruotina. Aš prieš savo akis mačiau teisėją, o aš esu funkcionierius. Uh, Olafo funkcionierius ar agentas negali prilygti valstybės, e, nacionalinės valstybės teisėjui. Aš manau, kad tai yra e, nepriimtinas elementas. Baisu yra tai, kad Olafo darbuotojas nesupranta, kad tapęs ES personalo nariu, jis daugiau nebėra nacionalinės valstybės teisėjas. Galbūt nacionalinių valstybių akimis jis toks išlieka, bet tapęs Olafo agentūros funkcionieriumi, jis įgyja šiek tiek aukštesnį rangą. Pats pavadinimas tą sako. Ir kai mes sakome, kad tyrimas yra atliekamas prieš nacionalinės valstybės teisėją, atsiranda didelė klaida. Čia atsiranda didelė dviprasmybė, kuri mm, advoka, man kaip advokatui kelia rimtų problemų. Dar viena dviprasmybė. Mes e, sakėme, kad tas tyrimas yra administracinis. Tačiau iš tiesų tas tyrimas e, jį užbaigus e, galės būti perduotas arba nacionaliniai teismo administracijai, e, kuri galės nuspręsti, kad nebereikia tęsti, e, nereikia kelti teisme bylos ir dosie iš karto bus išsiųsta teisėjui, kuris be tyrimo atliks sprendimą, priims sprendimą. E, Olafas e, tokią tvarką yra nustatęs. Aš nežinau, kaip taip yra, bet taisyklėse tai pasakyti, aš pats esu belgas ir aš žinau, kad Belgijos teismams dėl to iškyla rimtų dviejonių ir tai yra rimta problema. Aš manau čia, kad e, tokie atvejai yra labai rimta problema, nes iškyla e, abejonių E, valstybių teismų sistema, o tai yra mm, demokratinės visuomenės pagrindas. Jeigu mes e, vykdome administracinį tyrimą, tai e, tos, to tyrimo objektas turi teisę gauti savo administracinį dosiją, jį, su juo susipažinti, kol procesas nebus pabaigtas teisme e, jis Teisme jis turi gauti tokią medžiagą pasibaigus tyrimui prieš priimant sprendimą teisėjui. Jeigu dosie yra gražinamas nacionaliniai teismų institucijai arba arba paliekamas Olaf, tada e, aš kaip advokatas neturiu jokios galimybės susipažinti su visu dosie, su visa medžiaga, kurią naudojusi dos, e, Olafas. Atliekami tyrimai paprastai yra labai ilgi ir aš labai gerbiu Olafo tyrėjus, nes e, neretai e, turbūt e, daugybė rašalo išliejama tas anketas rašant. Bet realiai niekas negali tos medžiagos gauti. Manau, kad čia yra gynybos teisės pažeidžiamos. E, teismo saugumo ir teisingumo principai pažeidžiami. Taigi automatiškai e, iškyla kitas elementas, kuris man taip pat atrodo labai rimtas pažeidimas. Olafo atliekamų e, procedūrų Apklausos ir tyrimai. Kart, dėl kokių priežasčių tie tyrimai niekad nesibaigia. E, dauguma Olafo tyriejų e, neturi pakankamai medžiagos, kad atliktų tyrimą teisingai. Labai gaila, bet Olafo tyrėjai paprastai rūpinasi ne vieną bylą, o tūkstančių daugybę bylų ir turi savo dėmesį paskirstyti joms visoms tuo pačiu metu. Tai turbūt yra susijęs su Olafo struktūra, tai negali būti toleruotina funkcionierių ar agentų, e, kurių atžvilgių yra vykdomas tyrimas akimis. Mano nuomonė, ši institucija e, turėtų sutelkti dėmesį į E, pareigūną ar funkcionierių, kuris yra kaltinamas ir negalima taikstyti su tuo, kad e, tyrimas yra atliekamas nepakankamai nuosekliai. Dėl kokių priežasčių tai pasitinka? Olafas pats turi rimtų problemų, kadangi kai e, apklausėjas, tyrėjas e, suorganizuoja e, kaltinamojo klausimą, dažnai būna pasitelkiami du tyrėjai, kurie dirba dažniausiai ne savo gimtają kalbą ir turi išklausyti žmogaus, kurio atsakymai į klausimus neretai būna labai ilgi ir sudėtingi. Reikia juos e, apibendrinti, kad galėtum juos panaudoti klausimo e, protokole. Tenka daryti apibendrinimus kalba, kuri nėra tau pagrindinė, kuri nėra gimtoji ir tai yra labai sudėtinga. Be to, kadangi Olafo tyrėjai neturi e, asistentų ar sekretorių, kurie e, galėtų atspausdinti visus e, daromus pareiškimus, Jie turi tik klausytis, stebėti, rezumuoti, o svarbiausia dar patys spausdinti tuo pačiu metu, e, bandydami e, pasižymėti visus e, kaltinamojo padarytus pareiškimus. Man tai atrodo ir jokinga, bet iš tikrųjų tai yra juokas pro ašaras, nes aš esu teising, Belgijos teisingumo sistemos advokatas ir aš žinau, kad yra ne, negalima taikstyti su tuo, kad tyrimas būtų atliekamas taip, kad būtų padaryta klaidų. Uh, žmogus paprasčiausiai negali sugebėti tuo pat metu e, spausinti, kalbėti ir klausytis ir nepadaryti klaidų, jeigu rašo ne savo gimtają kalbą. Todėl e, net nebelieka pakankamai laiko tam, kad būtų galima į akis pažiūrėti žmogui, kurio klausoma, išanalizuoti jo akių dugną ir iškasti tikrąją tiesą. Negalima atlikti tyrimo, jeigu jūs visą laiką turite skirti uh, užduočiai, kuri iš tikrųjų nėra tyrimas. Realybė slypi akise, o ne ekrane kompiuterio. Ir be to, aš galėčiau jūs patikinti, kad e, nekarta aš kaip advokatas pradedu girdėti prausi švilpiančias kulkas ir uh, vėjo švilpimą, nes pradedame artėti, artėti, artėti prie tiesos ir kartais atrodytų, kad jau labai nedaug trūksta, kad e, tiesa išaiškėtų ir staiga iškeliamas kitas klausimas ir tas klausimas neužbaigtas paliekamas, e, tyrimas paliekamas be pabaigos, nes tuo metu, kai reikėjo išspręsti e, problemą galutinai ir sulaukti reikalingo atsakymo, viskas nutrūksta. Ir to galutinio lemiamo klausimo yra nepateikiama. Tokiu būdu žlunga tyrimai ir dėl to aš tik apgailestauju. Tai turi labai rimtų padarinių ir tyrimui, ir ES finansinių interesų apsaugai. Nors aš ir esu advokatas, nors aš turiu apginti klientą, e, nepamirškite, kad advokato vaidmuo padėti klientui. Ir mes turime laikytis gynybos teisės. Mes neturime mokyti savo klientų, kaip atsakinėti. Advokato vaidmo nėra toks. Mes esame teisingumo padėjėjai. Mes e, neturime teisės mokyti klientą meluoti. Mes galime jam tik patarti ir apginti jo teisės. Ir labai apgailėtina, kad mes kaip advokatai e, patenkame į tokius tyrimus, e, kurie žlunga ne todėl, kad tyrėjas yra blogas, bet todėl, kad tyrėjas nėra aprūpintas reikalingomis e, tyrimui priemonėmis. Ir galiausiai atsitinka taip, kad e, tos tie tyrimai yra neužbaigiami. E, gali būti aštuoni klausimai suorganizuoti, kurie trunka 55 valandas ar dar ilgiau viename tyrime. Ir rezultatas bus tik toks, kad tyrėjas bus įvardintas kaip nekompetitingas ir negali e, tyrimo reikšmingai užbaigti. E, e, tyrėjas gal dviejus metus vieną ar kitą dosiją tyrė ir jis padaro išvadą, kad tas darbas gali būti neužbaigtas, o tada skyriaus vadovas pareikš, kad aš to tyrimo neskaičiau, nes ekspertai turėję pareikšti nuomonę e, apie tyrimą, e, jų ne, nesuteikia pakankamai gerai. Per tą tyrimą, apie kurį aš kalbėjau, du žmonės mirė Todėl tyrimas e, buvo užbaigtas, jis tiesiog žlugo. Ir kadangi Olafas labai greitai buvo informuotas apie padarytus faktus, jis galėjo tą tyrimą užbaigti praktiškai kur kas greičiau. Antras dalykas, tas funkcionierius, kadangi e, jis atliko labai svarbias funkcijas savo skyriuje, buvo perkeltas į kitą skyrių, kur e, mažesnė finansinė atsakomybė Ir aš manau, kad tai yra apgailėtina Europos Sąjungai, nes tai buvo puikus, kompetitingas funkcionierius, e, kuris puikiai sugebėjo atlikti jam skirtą darbą. Bet Europos Sąjunga prarado tokį kompetitingą žmogų dėl to, kad nesugebėjo deramai sutvarkyti jo dosie. Iš to galima nueiti dar toliau. 2004 metais buvo pradėtas šis dosie. Aš maždaug nuo 2008 metų pradėjau uh, E, nervintis dėl to. Mes e, perduod, perdavėme e, e, Olafui tą medžiagą, nes kadangi tai buvo anoniminis pranešimas ir visa informacija buvo pateikta anonimiškai, mes e, atsitiktinai išsiaiškinome kas rašė ant to voko, kuris buvo perduotas generaliniam direktoriui su slapta informacija. Ir vėliau Olafo generalinis direktorius pasakė, kad aš negaliu atmesti e, sąlygos, kad tai yra e, tiesiog melas ir kad tai yra nepagrystas skundas. Todėl toliau buvo dirbama prieš e, tą e, konkretų pareigūną. Taigi, mes išsiaiškinome, kas rašė ant to voko. Olafas e, pasitelkęs grafologijos ekspertus labai tiksliai 95 procentais išsiaiškino, e, kas galėjo būti ten rašęs. Bet Olafas nusprendė neišklausyti to nustatyto e, rašytojo Ir po keturių mėnesių aš paklausiau Olafo, kas, koks likimas šito tyrimo. Buvo pasakyta viskas gerai, anketa vyksta. Praėjo maždaug penkeri metai po fakto, 2009 metų balandžio mėnesį aš gavau tokią informaciją. Ir po to e, šių metų pradžioje aš dar kartą paklausiau, kai, koksgi likimas tos bylos. Ir gavau atsakymą, dėja, ta byla jau seniai e, už atmesta ir buvo įvertinta kaip uh, byla e, be tesinių, be pabaigos, neišaiškinama byla. Ir mes e, žinome, kad tas pareigūnas dviejus metus buvo tyrimas, jis negalėjo deramai dirbti, tai tam nėra skiriama pakankamai reikšmės. Lidok nusprendė, kad nereikia tyrimo iš naujo pradėti, nesakė, kad nepakanka medžiagos ten nebuvo priimta reikalingų sprendimų, nes jie tiesiog netliko tyrimo. Bet dosie, nuspre, bet Olafas nusprendė, kad e, tas tyrimas neturi būti užbaigtas. Ir kiek mes žinome, net atitinkamas generalinis direktorius buvo informuotas, kad šiame dosie nebuvo jokios pagristos informacijos, pagristos skundo. Sakykime, kad šioje byloje šiuo atveju iš tiesų buvo apskundžiamas pažeidimas, už kurį būtų galima bausti. 2004 e, metais buvo užfiksuota. Pažeidimas matyt buvo daromas antrais, trečiais metais. 2011 metais buvo nuspręsta, kad tyrimas Olafe turi būti atmestas ir medžiaga turi būti perdodama nacionaliniam teismui, bet galiojant senaties terminui niekas nebegali būti tęsiama. E, tai jokių būdų netarnauja ES finansiniams interesams. Olafas e, nesinaudoja net minimaliai savo, savo tyriejų ekspertize. Ir mano nuomonė su tuo jokių būdų negalima taikstytis. Yra dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė yra nepriimtinas taip pat kai Olafas iš pradžių e, suorganizavo spaudos konferenciją dėl, vieno, dėl vienos bylos, kuri susilaukė labai daug visuomenės dėmesio, iškilo įtarimas, kad yra tam, tikra, tam tikras pažeidimų tinklas visose ES institucijose. Ir e, buvo labai aiškiai e, nusitaikyta į tam tikrą asmenų kategoriją. Byla buvo pradėta 2004, baigėsi 2008. Nacionalinis tyrimas buvo pradėtas prieš atitinkamą bendruo, bendrovę ir buvo e, įtraukti ir tyrimą atlikę asmenys. Ir po neįsivaizduojamai ilgo darbo paaiškėjo, kad devini iš tų tirtų asmenų yra nekalti, o kiti šeši praėjus penkeriems metams tyrimo buvo įvertinti, kad Lidok atsiuntė laišką buvo sakoma, kad nors ir nėra iškių įrodymų, galbūt būtų galima tuos asmenys kaltinti. Ir tada kyla klausimas, ką iš tiesų Olafas daro, kad e, kaip jis tik dar labiau apkrauna lidok. Ir kitas dalykas E, informacijos yra suteikiama labai nedaug. Ir labai dažnai Olafas nenori uh, turėti nieko bendro su nacionaliniais teismais. E, Olafo tyrimų trukmė, ilgumas greuna visą sistemą. Ir aš galiu pasakyti, kad tokiu būdu yra žlugdomi žmonės, kurie nebesugeba, nebegali dirbti, kurie būtų galėję dirbti, bet e, jie tiesiog praranda viltį e, gauti deramą atsakymą. Aš kaip advokatas, kai e, susitinku su klientu, niekada negaliu jam pasakyti, kad jūs dabar turite atsitraukti ir nieko nedaryti Europos Sąjunga e, negali taip elgtis taip pat. E, Europos Sąjunga turi stengtis mm, netrukdyti savo darbuotojams dalyvauti bylų nagrinėjime ir išnagrinėti jas iki galo. Žmonės neturi atsitraukti, pasitraukti iš tų bylų nagrinėjimo. Kitas dalykas yra senaties taisyklė. Negalima toleruoti to, kad Olafas gali pradėti bet kokį tyrimą prieš bet ką. Netoleruotina yra tai, kad Olafas gali, atlikti, gali tirti administracinę bylą, kuri iš tiesų priklauso įdok. Ir akivaizdu, kad reikia atskirti aiškiai, kada finansiniams interesams kyla grėsmė. Kai Olafas baigė savo tyrimą, visuomet jis būna permedamas įdokui Nes įdokas e, pradeda administracinį tyrimą ir yra galvojama, kaip, kokias drausminės priemonės pritaikyti. Antras dalykas. Dėl įdok, manau, kad jis yra būtinas e, ir jo vaidmo turi būti sustiprintas pertvarkant e, reglamentą. Kai kurie faktai kartojasi daugelie bylų. E, pavyzdžiui, viena byla buvo e, tęsiama net 22 metus, nes būdavo nuolat pateikiami vidiniai pranešimai apie tam tikrą pažeidimą, net buvo dokumentų net pateikta. 22 metus tęsiasi tas procesas. Bet aš galiu pasakyti, kad teisė nėra statinis dalykas. Teisė evoliucionuoja, Ne tik jos e, formuluotės, jos tekstai, bet ir jos e, interpretavimas, jos pritaikymas. Ir dažnai būna, kad tas pats tekstas, augi ES dabar labai plati ir iš esmės yra trys pagrindinės darbo vietos, net tose trijose darbo vietose negali būti vienodai interpretuojama teisė. Turiu galvoje Strasbūrą, Luksemburgą ir Briuselį. Briuselį. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tuo metu, kai E, buvo vykdoma reforma, parlamentas atliko labai svarbius tyrimus, klausimus dėl to, e, kaip turėtų būti suformuotos e, institucijos ir jų taisyklės. Taigi dabar galime grįžti prie mano minėto fakto. Praėjus 22 metams vis dar nėra aišku, kas iš tiesų buvo padaryta, koks pažeidimas buvo padarytas, kas dedasi. Manau, kad tai jau yra uh, E, teisingumo e, garantijų problema. Manau, kad turime aiškiai suprasti, kad privalo egzistuoti senatis visiems e, pažeidimams, kuriuos atlieka funkcionieriai. Pažvelkime, kaip tokie reikalai tvarkomi valstybėse narėse. Kas yra Olafo tyrimas, kas yra įdok tyrimas, kas yra drausminė procedūra? negalima vykdyti jokio tyrimo, jeigu nėra prasmės. O prasmėgi yra apsaugoti ES interesus, finansinių institucijų interesus pirmiausia. E, Olafas tai daro, o IDOK svarsto drausminius e, reikalus pirmiausia. Drausminės procedūros neprasideda tik tam, kad būtų sankcija pritaikoma funkcionieriui. Kad būtų e, žmogus e, pasmerkiamas nacionaliniam teisme ar e, nuteisiamas e, net laisvės atėpimimu. Ne iš malonumo tai yra daroma. Norime nustatyti sankciją funkcionieriui, kad ji būtų prasminga demokratinėje visuomenėje. Negalima taikyti sankcijų e, jų pačių labui. Asmuo turi e, būti prasmingai baudžiamas. Tai turi būti daroma teisingai proporcingai jo pažeidimui ir kontekstui. Žinoma, kai faktai pasensta, kai prabėga daug laiko ir e, funkcionierius iš esmės jau beveik pasitaisęs, tai turi būti atsižvelgiama į tuos faktus prieš e, galvojant, kokią naują sankciją pritaikyti. Kitas dalykas, kas mane šokiruoja ir kas yra neišvengiama. Galimų drausminių sankcijų arsenale yra įtraukti du elementai e, iš nacionalinės teisės. Viena tai yra bausmų apjungimas ir žiūrima, kad bausmė nebūtų pritaikyta keletą kartų, e, praėjus dviems, trims ar keturiems metams, kad nebūtų residyvo. Ir kartais e, gali būti, kad prireiks net griežtesnės sankcijos, kad neįvyktų pažeidimo pakartojimo. Ir kitas dalykas, jeigu pažeidimas daromas ypatingomis aplinkybėmis, ir galime paaiškinti, kaip e, buvo galima pataisyti situaciją ir kaip e, tai buvo bandoma padaryti. Dėl ypatingų susidariusių aplinkybių gali būti paskelbta per daug sunki bausmė. Gali būti e, nustatyta suspendavimo bausmė. Sakykime, kad faktas yra patvirtinamas. Ir tiesiog atsargumo labui e, toje tyrimo stadijoje nusprendžiame dar neskelbti apie tą pažeidimą. Nusprendžiame, kad administracija turi uh, e, sekti to žmogaus tolesnius veiksmus ir jeigu niekas nesikartoja, jeigu žmogus pasitaiso, galima tiesiog pamiršti tai, kas padaryta. Jeigu tam tikri negeri veiksmai kartojasi, tai galima iš naujo pradėti tą tyrimą taikyti ir pradėti galvoti apie funkcionierių samoningumą. Pirmiausia, įvertinti jo padarytą pažeidimą. Antra, e, įvertinti jo E, poelgius, kai jam buvo suteiktas pasitaisimo galimybė. Ir trečia, pritaikyti reikalingą subalansuotą bausmę. Tokie sprendimai būtų žymiai naudingesni ir jie leistų uh, priimti kur kas geresnės išvadas. Nes uh, Tokiu būdu atsirastų daugiau pasitikėjimo sistema. Šiuo metu, aš manau, nustatytos sankcijos yra per daug griežtos. Aš manau, kad galvodami apie statuto reformą ir Olafo ir IDOK, pirmiausia turėtume procedūrą padaryti humaniškesnę. Visuomet turėtume stengtis išsaugoti kvalifikacijos interesą kvalifikacijos išsaugomo interesą. Ir be to būtina suprasti, kad e, net ir nustačius faktą, tyrimas dar yra neužbaigiamas. Ateityje, po kurio laiko, gali būti, kad tas e, funkcionierius ar agentas sureaguos pats savanoriškai į tą uh, pažeidimą, apie kurį buvo atliekamas tyrimas. Ačiū. Ačiū. Lieka 20 minučių siūlyčiau mūsų pranešėjai pristatyti savo poziciją e, ir taip e, geriau galėtų vykti mūsų diskusijos su tarnybos direktorė ponė Viljams. Ačiū. Per pirmąjį personalo e, darbo nuostatų svarstymą taip pat buvo surinktis klausimas dėl vidaus skundų teikimo. Manau, kad viskas buvo pradėta svarstyti iš kitos pusės, tai yra, kas įvyksta tam, kuris teikia vidaus skundą ir po to, kai šiandien viską pristatėte savo nuomonės, tai praktiškai lieka tik tai e, žmonėms atsisakyti teikti šios skundus, nes e, darbuotojai, funkcionieriai tokiu būdu, taip pat ir skaitydami statutą mato, kas jums gali atsitikti, jeigu pateikia atitinkamus e, vidaus skundus ir kartais netgi tokiais atvejais patenkama į aklavietę. Taigi e, būtų įdomu išgirsti ir drausmės tarnybos direktorės nuomonę šiuo klausimu. Įdok e, ombudsmenas. E, atitinkamai pristatė savo poziciją. Taip galėtume patikėti į dok tą drausminę tyrimo pusę, tačiau komisijoje šiuo metu e, dirba 40 procentų visų ES pareigūnų, tačiau e, kaip turėtume elgtis su likusiais e, kitose institucijose, įdok atitikmens nėra. Ir Olafas atlieka atitinkamus tyrimus šiuo metu, jeigu atimsime iš jo tokią teisę, tai kaip galėsime pačius skundų teikėjus geriau apsaugoti. Puikiai žinote, kad procedūrų tam nėra numatyta ir e, manau, kad komisija e, šią pastraipą skirtą įdok <clears throat> bando pritaikyti visoms institucijoms. E, tačiau oficialiai e, vis tik tai tai nėra numatyta. E, ir ką jūs mums patartumėte, ar ši pastraipa dėl skundų, vidaus skundų teikėjų e, turėtų likti, ar ne? Ir kaip. Ar reikėtų tą pastraipą skubiai keisti, jeigu keisti, tai tuomet norėtume iš jūsų išgirsti, kokia linkme pirmininkas. Aš uh, siūlau dabar leisti pasakyti visiems e, komiteto nariams ir po to bendrai atsakysime į užduotus klausimus, nes mums lieka tik tai maždaug 15 minučių laiko. Taigi dabar e, siūlau suteikti žodį kolegai Hepings. Ačiū pirmininkai, kalbėsiu olandiškai tam, kad galėčiau aiškiau suformuoluoti savo mintis. Aš 7,5 metų dirbau komisijoje ir per pastarosius 2,5 metų dirbau pono Kalaso kabinete, kuris tuo metu buvo, e, kuris vis dar yra komisijos nariu. Ir e, mano darbas e, buvo kaupti patirtį susijusią su uh, vidaus skundų teikėjais. Tokie, tokiais žmonėmis per vieną dieną netampama. Tai yra <clears throat> laipsniškas, palaipsnis procesas, tų žmonių ketinimai visuomet yra teigiami. E, jie paprasčiausiai nebegali daugiau ištverti <clears throat> tos biurokratijos, kuriamis e, kurios sąlygomis gyvena ir todėl ieško būdų, kaip ir kam pateikti savo skundą. Dažniausiai tai, kaip jau minėjau, yra teisingi žmonės, kurių ketinimai yra geri. Ir e, jie tačiau pastebi, kad e, nėra pakankamai apsaugomi, nes turi pirmiausiai savo e, skundą arba tiesioginiam viršininkui, arba turi kreiptis į Olafą ir kaip ponas Lai minėjo, tuomet tyrimas gali trukti labai ilgai, o teikiant skundą savo viršininkui taip pat negali būti tikras, kad viskas pasibaigs be e, neigiamų pasiekmių. Taigi, kaip elgesi tokie žmonės, e, e, e na, jie nėra, jie nėra kaip nors uždaromi į kažkokią tai dėžę e, arba e, mušami, tačiau jie yra marginalizuojami, neutralizuojami ir e, paprasčiausiai ignoruojami ir <clears throat> dažnai netgi praranda savo darbo vietą, taigi <clears throat> tas metodas visą laiką yra tas pats. <clears throat> Ir dažnai e, tie skundai yra rašomi taip, kad žmonės yra pasirenkami <clears throat> tai skundų teikėjus netgi tam tikrą prasme tikslingai, pavyzdžiui, prie kavos podelio susitarima, kad toks ir toks asmo rašys skundus ir e, jam yra pažadama tam tikra apsauga. Ir jeigu turime tokią <clears throat> organizaciją, kurioje dirba 25 tūkstančiai <clears throat> darbuotojų, tai tų skundikų, kabutėsiu, <clears throat> komisijos kitų institucijų struktūrose po to niekas nenori ir dažnai e, jie po to nusėda tokiuose darbo vietose, kuriuose tik tai gali laikraščių skaityti arba gal kars nuo karto telefono ragelį pakelti. Taigi e, tie žmonės e, šią didžiulę organizacinę struktūrą jaučiasi labai vienišais su atitinkamais e, psichologiniais padariniais ir aš poniai Greslį noriu pasakyti, kad e, šiems žmonėms reikėtų numatyti žymiai didesnės apsaugos galimybės kadangi tai asmenys, kurie nori pagerinti savo organizacijos veiklą, užkirsti kelią sukčiavimui, nes bet kokia kritika išsakyta šios e, struktūros atžvilgių yra laikoma išpoliu prieš hierarchiją, prieš generalinį direktorių šiuo metu ir egzistuojančias kitas struktūras. Todėl e, darbo tvarkos taisyklės turi būti parengtos taip, kad jas būtų galima įgyvendinti praktiškai kad e, asmenys, kurie mano, kad kažkas jų sistemoje veikia negerai, e, turi turėti galimybę apie tai pranešti ir e, būti apsaugoti nuo neigiamų padarinių jų atžvilgių. Pirmininkas, ačiū ponė Elenhauser dabar. Ponas tiksliau. Labai ačiū. Aš pats asmeniškai esu teikęs vidaus skundus to whistleblowerių buvau pirmą kartą e, rašiau skundą vieno iš didžiausių e, statybos koncernų atžvilgių Štrabak. Tuo metu buvo kilęs įtarimas, kad e, šis koncernas moka kyšius už užsakymus iš rytų Europos ir mes tuo metu buvome persekiami privačių detektyvų, mums buvo grasinama, mums buvo mėginama papirkti netgi konkrečiais pasiūlymais ir e, negavome jokios padarios apsaugos. Antras atvejis e, įvyko prieš kurį laiką. Aš e, mano partijos pirmininkas, jo atžvilgių vykdamas tyrimas dėl partinių lėšų pasisavinimo, aš taip pat tiekiau skundą šiuo atveju asmeniškai susikopęs patirties, e, kad e, ir manau, kad reikia užtikrinti skundų teikėjams atitinkamą apsaugą. Ir šiuo metu tos pakankamos apsaugos neturime institucijose, tačiau mane optimistiškai nuteikia, kad darbo tvarkos taisyklės yra reformuojamos ir turime dabar galimybę, kurią turėtume pasinaudoti. 22 straipsnis, e, jo A ir B dalis turi būti skubiai pakeistos, nes priešingų atveju per artimiausius dešimt metų vėl negalėsime pakankamai užtikrinti skundų teikėjų apsaugos. Ir <clears throat> e, e, dabar noriu užduoti ombudsmenui mm, savo pirmąjį klausimą, galbūt uh, susipažinti su PricewaterhouseCoopers atlikta e, analizė e, šiuo atveju, jeigu taip, e, norėčiau išgirsti jūsų vertinimą. Antrasis klausimas ombudsmenui. Jūs taip pat nagrinėjate skundus, kiek tokių skundų gaunate ir kaip elgiatės tokiais atvejais, kuomet gaunate atitinkamą vidaus skundą. Uh, Apie kokius sėkmės atvejus galėtumėte papasakoti? Trečiasis klausimas e, mūsų ombudsmenui. Gvido Strak yra <clears throat> vienas iš tokių skundų teikėjų, jūs jo, su jo byla esate susipažinęs, e, nes e, turinio pono Štrako pateiktų skundų turinys dar nebuvo nagrinėjamas ne vienoje institucijoje. Ar jūs manote, kad su pono Gydo Štrak buvo sąžininkai ir teisingai elgiamasi per pastaruosius metus? Pone Lui, norėčiau užduoti klausimą. Labai svarbus aspektas e, yra turimi Olafo įgaliojimai nutraukti skundo nagrinėjimą ir e, kas įvyksta jeigu tuo atveju, jeigu skundo tikėjas mano, kad e, tyrimas nutrauktas e, <clears throat> be pagrindo, ar e, yra kokiu nors šio bylos nutraukimo apskundimo galimybių, kokia procedūra tam yra numatyta. Dar vienas klausimas galbūt abiems prelegentams. Pavyzdžiui, ponas Gydas Trak labai išsamei pristatė savo nuomonę, kaip reikėtų reformuoti 22 straipsnio ar B dalis. Jeigu esate susipažinę su šio pasiūlymu, norėčiau išgirsti jūsų vertinimą. Labai ačiū. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pirmininkas, ačiū. Dar yra norinčių kalbėti. Trumpai norėčiau užduoti klausimą kuomet klaus, klausydamasis diskusijos, kuomet kalbama apie darbo tvarkos taisyklių straipsnius, tiesa yra ta, kad uh, statute nėra pakankamai numatyti apsaugos priemonių uh, funkcionieriams nuo jų hierarchijos, taip pat ir nuo trečiųjų šalių. Taigi noriu paklausti, ar statutas yra tinkama teisinė priemonė siekiant spręsti uh, problemas, kurios e, yra platesnio masto, nes e, čia būtų galima kalbėti apie sukčiavimo atvejus, e, su kuriamis susijusios būtų kelios institucijos. Kėl klausimas, ar nebūtų galima atlikti kokios nors palyginamosios analizės, kokia padėtis yra valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mano šalyje esame tam tikrų <clears throat> būdžiamosios teisės straipsnių, pavyzdžiui, 40 straipsnis, kur yra numatoma prievolė e, valstybės tarnautojams pranešti apie bet kokius pažeidimo atvejus. Galbūt, ponė direktorė, galėtų tarti e, keletą žodžių, e, reaguodama į iki šiol pareikštas mintis, jums dar nebuvo užduotas jos klausimas dėl jūsų administracinės struktūros veiklos. Ar norėtume išduoti poniai direktoriai klausimą? Taip, savame suprantama, Než, nežinau, kad jau galima tą klausimą užduoti, aš todėl tik tai susitelkiau ties abiem prelegentais. Komisija yra pateikusi savo pirmos pasiūlymus, kaip reformuoti e, tarnautojų statutą. Tuose pasiūlymuose nėra numatyta pakeisti dabartinės skundų teikėjų tvarkos. E, Gerius matote, kad mums reikia reformuoti 22 straipsnio A ir B dalis, ar manote, kad e, šis straipsnis turėtų būti pakeistas dabar, ar galima tą padaryti reformuojant e, valstybės tarnautojų statutą ir būtų įdomu išgirsti jūsų atsakymą į klausimą, kurį uždėjau ponui ambutsmenui dėl e, <clears throat> atitinkamo tyrimo, kuris svarstamas biudžeto kontrolės komitete, ar jūs susipažinote su jo rezultatais ir kaip jį vertintumėte. Ačiū, e, laba diena, esu Karen Williams. E, Su komisijos tyrimų ir drausmės tarnybos direktorė. Tarnyba yra geriau žinoma įdok pavadinimu. E, džiaugiuosi galėdamas šiandien dalyvauti šiuose diskusijose. Buvo iškart man užduotas e, tiesus klausimas, ar turė, reikėtų peržiūrėti ir pakeisti 22 straipsnio A ir B dalis. Manau, kad e, labiau reikėtų tam tikro komunikato, kurio būtų paaiškinama šio straipsnio e, prasmė, turinys mums reikėtų vieno dokumento, e, kuriame darbuotojams būtų galima pristatyti visus vidaus skundų teikimo komponentus ir paskirti. Tai yra, kad skundai turėtų būti teikiami e, sukčiavimo atvejais, tai yra rimtų pažeidimų atvejais, o nerašomi dėl bet ko. Reikėtų apibrėžti taip pat ir skundų teikėjų apsaugos galimybę, kaip veiksmingiausiai ir geriausiai būtų galima juos e, apsaugoti. Taigi ši informacija turėtų būti pateikiama dokumente, su kuria turėtų susipažinti visi e, darbuotojai ir jis turėtų apimti visus e, aspektus. Vidaus skundų teikėjai padeda nustatyti pažeidimus pirmiausia ir, kaip jau minėjau, e, e, korupcijos įsukčiavimo atvejais, kitais atvejais yra numatyta kita tvarka ir taisyklės. Todėl mums reikia susitarti dėl atitinkamų mechanizmų, dėl atitinkamų gairių, kurias galėtume darbuotojams pristatyti tiek tiems, kurie norėtų pranešti apie pažeidimus, kad e, jie žinotų, kokiais būdais, kokia tvarka e, visapusiškai tai padaryti. Dėl studijos rezultatų, dėl tyrimo rezultato taip mes e, susipažinome su šiuo tyrimu. Norėčiau padėkoti komitetui, nes būtent komitetas mums šią e, tyrimo medžiagą ir išvadas pateikė PricewaterhouseCoopers už tyrimo atlikimą. Norėčiau padėkoti. Ten yra įdomių, naudingų pamastymų ir pasiūlymų. Manome, kad būtų galima tuos pasiūlymus e, įtraukti ir šį komunikatą, apie kurį minėjau, nes e, Tai būtų e, naujas dokumentas, kuriame būtų pateikiami visi naujausi, svarbiausi elementai ir aspektai. Ir e, susipažinus su šiuo dokumentu, darbuotojų institucijų suvoktų, kad būtent vidaus skundų teikimo tvarka yra e, viena iš svarbiausių priemonių atskleisti sukčiavimo ir korupcijos atvejus. Ir komisija todėl e, privalo užtikrinti didžiausią įmanomą skundo tiekėjo apsaugą. Jau Anksčiau e, minėjau, kad e, turint tokį komunikatą visiems e, taptų lengviau ir aiškiau ir šiuo metu mūsų nuomonė tai būtų pats svarbiausias dalykas, kurį reikėtų parengti. Norėčiau dar grįžti prie keleto minčių, kurias pareiškė ombudsmenas ir advokatas Lui. Dėl pono ombudsmeno minčių visiškai pritarčiau teiginiui, kad e, labai svarbus yra pats užtikrinimas e, aukščiausių manomų standartų laikymosi hierarchijoje, e, vadovavimo struktūrose. Mes dažnai lankomės generaliniuose direktoratuose, asmeniškai pastarą savaitę tą dariau. Ir Tokiuose susitikimuose mes galime daryti tiesioginį poveikį e, ir parodyti institucijų darbuotojams, supažindinti juos su įdo kitų komisijos tarnybų veikiančių drausmės užtikrinimo srityje e, veiksmuose ir parodyti e, vadovaujamam personalui, kad jam tenka atsakomybė už savo darbuotojus, o darbuotojai taip pat atitinkamo drausmės laikymosi atžvilgių turi laikytis tam tikrų taisyklių. Kalbant apie Olafą veiklą šioje srityje, e, šiuo metu svarstome Olafo reglamento reforma. Šį rytą vyko atitinkamos diskusijos, reglamentas yra susijęs su ES finansiniu interesų apsaugojimu, tai Olafo veiklos teisinis pagrindas. Tačiau <clears throat> esame pasidalinę darbus tarp Olafo ir IDOK. vykdant tokio pobūdžio tyrimus. Dažnai šios klausimus, jeigu įmanoma, aptarėme su OLAFO pareigūnais, esame pasirašę tarpusavio supratimo memorandumą. Ir kiek įmanoma, bandome užtikrinti, kad e, kiekvieną bylą tirtų kompetentinga institucija konkrečių atveju Turime priminti, kad vienas iš svarbiausių šio reglamento reformos tikslų yra užtikrinti geresnį prioritetų nustatymą, vykdant OLAFO tyrimus. Ir tokiam pasiūlymui galime tik tai pritarti ir tikimės, kad e, pakeistas reglamentas greitų laikų bus patvirtintas. Man labai patinka ombudsmeno mintis dėl e, siekio suvokti Olafo vaidmenį, tyriant e, ne vien finansinių pažeidimų atvejus, e, nes E, tikrai e, ombudsmenas pakankamai elegantiškai šį klausimą e, pristatė, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Olafo reglamente tokios funkcijos nėra numatytos, jas, jos apibrėžiamos tarp instituciniuose susitarimuose, šiuo metu tas rytis nėra numatoma ar reformuoti, tačiau šis klausimas galbūt bus svarstamas vėliau ateityje dėl galutinių terminų ir e, galimybė susipažinti su bylos medžiaga. Kaip suprantu, e, advokato Lui susirūpinimą dėl ilgo bylų tyrimo ilgai trunkančio bylų tyrimo. Aš negaliu kalbėti Olafo vardu, galiu tik pakartoti, kad e, naujajame reglamente bus siekiama šioje srityje e, didesnio veiksmingumo. Įdok e, deda labai daug pastangų kad sutrumpintų savo vykdomų tyrimų trukmę 2009 metais. Didelį žingsnį žengėme į priekį šioje srityje ir šį pagreitį išlaikome ir toliau. Jeigu paskaitytumėte mūsų metinės veiklos ataskaitą, tai e, pamatytumėte, kad vidutiniškai vienas e, drausmės pažydimo skundas yra išnagrinėjimas e, nuo šešerių mėnesių iki pusantrų metų. E, mes e, stengiamės e, savo darbą atlikti kaip įmanoma, tai yra kuo veiksmingiau, siekdami, manoma, veiksmingiau išnaudoti žmogiškuosius išteklius, nes <clears throat> prieš priimant galtinį sprendimą tikrai labai daug kartų yra klausiami asmenys procedūros eigoje ir sprendimo prieimėjus bei jį paskirinti instituciją turi galimybės ir privalo susipažinti su visais bylos aspektais. Kalbant apie taikomas sankcijas, tai galime pasirinkti iš pakankamai e, didelės sankcijų paletės. Todėl e, skirianti institucija atsižvelgia į įvairias aplinkybės ir faktus, pavyzdžiui, taip pat ir į e, senaties terminą ir e, <clears throat> dėl to tyrimas gali būti sustabdytas arba e, gali būti tai traktuojama senatis kaip lengvinačios aplinkybės. Grįžtant prie terminų, prie e, laiko grafiko, visuomet privalome į šį aspektą atsižvelgti visuomet turime arba galime tikėtis, kad e, bylos nagrinėjimas užtruks labai ilgai, tačiau turime pasistengti užtikrinti, kad kaip įmanoma veiksmingiau būtų interpretuojamos mūsų veiklos nuostatos, todėl labai svarbės mintis pareiškė ombudsmenas dėl 20-25 arba tvarkos taisyklių straipsnių interpretavimo, mes stengiamės, kad šios nuostatos būtų aiškinamos taip, kad e, būtų įmanoma galutinius sprendimus dėl drausmės pažeidimų priimti kuo greičiau ir kuo veiksmingiau, nes laiko faktas čia yra labai svarbus. Labai ačiū. Posėdžio laikas baigėsi, taigi siūlyčiau. Uh, labai trumpai užbaigti, šiek tiek pratesant posėdžio laiką. Aš už tai iš anksto dėkoju vertėjams, kad jie sutinka truputėlį ilgiau padirbti. Siūlau, kad kiekvienas iš prelegentų per dvi minutės sureaguotų ir po to pranešėja taip pat per dvi minutės savo e, išvadas padarytų. Je vous remercie. Euh, en étant très rapide, parce que vous parliez de la protection. Ačiū, kalbant dabar apie mm, tų, kurie praneša apie pažeidimus institucijos viduje apsaugą, labai svarbu pakalbėti. Aš čia pateiksiu pavyzdį to, kas dabar mm, vyksta institucijoje, kuri yra periferijoje kuri nėra iš tikrųjų e, viduje čia ES, tačiau Olafas už tai irgi yra kompetitingas šiais klausimais. Ir daug kas sako, pavyzdžiui, e, jeigu, tarkim, hierar, savo hierarchijai, savo vadovams yra asmo praneša apie kažkokį tai pažeidimą ar netgi netinkamą lėšų panaudojimą čia, kompet... čia institucija, kuri kompetitinga šio klausimu, suteikė tam asmeniui whistleblower statusą, tai yra to, kuris paž... pranešė apie pažeidimą. Tačiau uh, dėl tų faktų, dėl kurių yra pateiktas pranešimas, nėra tas statusas taikomas. Taigi, tyrimo metu jis negalėjo pasisakyti ir pasakyti, kad būtent jis informavo administraciją apie tokius įtarimus. Kadangi tokios informacijos jis neturėjo, tas kadangi tos informacijos neturėjo, administracija perdavė tą informaciją Olafui, ir todėl nebuvo garantuota visa apsauga. Tas, kuris pateikė tuos faktus, neturėjo galimybės ateikti visą informaciją. Ir todėl Olafas pasakė, kad toje procedūroje asmo negali pasisakyti. Olafas teisingai ir logiškai nusprendė, kad tada žiūrėkite, aš tada išklausysiu jūsų kaip um, suinteresuotos šalies Bet tada, jeigu jūs pasisakote, jūs prarandate savo apsaugą, tada tas asmo kreipėsi į mane. Aš sakau, ne, aš nesutinku, kad tas asmo su, prarastų savo uh, apsaugos statusą vien dėl to, kad su jumis kalbėsis. Šios institucijos vykdomai tarybai nebuvo pranešta apie šią situaciją. Ji išanalizavo galimybę sus, suspenduoti tą asmenį tose pareigose ir pasakė, kad jis nebegali, pas, nebeturi savo pareigų, pas, nebeturi savo teisų pasirašinėti. Taigi, jeigu tokia yra asmens, kuris praneša apie pažydimą institucijos, apie pažydimą institucijos viduje apsauga, tai aš tikrai labai abejoju, ar tai yra tikra apsauga. Uh, Problema yra tokia, jeigu iš tikrųjų turi apsaugoti tą asmenį, kuris pateikia informaciją, tai turi apsaugoti taip pat ir tą asmenį, kuris yra tų kaltinimo objektas. Tikrai būna įvairių katastrofų, kadangi yra suvedinėjamos sąskaitos. Pavyzdžiui, asmuo, dėl kurio yra pateikti rim, labai rimti kaltinimai, vien dėl to, kad jisai turėjo prižiūrėti uh, pavaldinius. Olafas išanalizavo uh, šiuos atvejus dėl Dėl priekabėjimo vėlgi kalbu apie visiškai periferinę instituciją. Reikia paminėti 22 straipsnį ir 22 straipsnio bis dalį. Manau, kad reikalinga pakankama teisinė bazė, kuri užtikrintų teikiam, te, te, patikimas visas nuostatas, aiškės nuostatas, kaip ir direktorė kalbėjo, ir tos nuostatos turi reikalauti, kad visos institucijos apgintų savo darbuotojus lygiai taip pat ir, ir tuos, kurie praneša apie pažeidimus ir kurie yra jų objektas, yra ir savo personalą ir nuo vidinių išpolių ir nuo išornių išpolių. Tai yra svarbiausias dalykas ES institucijoms dabar. Merci beaucoup. Um, in two minutes, it's impossible. Per dvi minutės tikrai labai sunku yra atsakyti į jūsų klausimus sąžiningai. Taigi aš labai trumpai matau vidinį ryšį tarp pana Eppings ir panas Williams pastabų. Ta prasme, kad panas Eppings jau išėjo, bet labai sveikinu jo pastangas. Šį whistleblowing, tai yra pranešimą apie pažeidimus institucijos viduje, įdėti į platesnį kontekstą, kad būtų daug platesnė bazė, kad būtų visos, visi etapai numatyti, visos stadijos, kad nebūtų tik tai arba nuo nulio, arba, arba nieko. Reikia visi etapai, kad būtų. Aš suprantu, ką ponia Viljams sakė. Uh, kad tai irgi atitinka būtent e, tas lankstumo siekį. Tai kitaip sakant, turi būti galimybė išaiškinti ir kai pradedi aiškinti, turi būti uh, galimybę suteikti tam tikras gairias nubriežti dėl to, o, kuomet kažkuriame etape atvejais gali būti išaiškinamas, visa konfliktinė situacija nugesinama ir kada viskas gali būti išsprendžiama ir užbaigiama. Tai yra lab, dalim, ta pareiga pranešti apie pažeidimą institucijos viduje yra labai svarbi, tačiau turi būti tinkamos nuostatos reglamentuojančios e, tokius veiksmus. E, Ir dar vienas dalykas, Ehrenhauser, aš mačiau tą studiją mane, ir manęs buvo teirautasi įvairių klausimų. Viljams irgi apie tai kalbėjo, tikrai labai aiškiai pristatoma visa situacija ir yra daug išmintingų minčių, kuriamis būtų galima pasinaudoti. Taip, yra buvę mano praktikoje tokių atvejų 10 ar 11 pranešimų apie vidinius pažeidimus, tačiau um, galiu tik apgailestauti uh, šią auditoriją, kad dėja yra taikomas konfidencialumo nuostatos ir aš negaliu visiškai jų komentuoti. Dėl panos Trak klausimo. Kaip ir dėl pono Erinhauser klausimo galiu pasakyti, kad tikrai galiu tik apgailę stauti dėl to atvejo. Iš tikrųjų, tarp to, kuris pateikė skundą ir tarp komisijos visiškai žlugo bet koks komunikavimas ir tikrai aš nebegalėjau atlikti tinkamo tarpininkavimo darbo ir buvau visiškai nuliūdęs, susinervinęs, kad tokia situacija susidarė. Man atrodo, tai tikrai nėra optimali situacija ir ji negali pasikartoti. Tai tikrai buvo labai liūdnas atvejs dėl panos trak. Visą tai, kaip, kaip viskas išsirutuliojo. Tai gal tik tai tiek, galiu tik tai pasakyti dėl ponios Viljams pasisakymo, kad tikrai pritariu tam, kad reikėtų iš nuo pagalvoti, kokia yra Olafo misija, nes ji tikrai nėra tinkamai apibriešta. Ir manau, kad ponia Greslė man pritars. O dabar ponia Greslė mūsų pranešė. Vokietijoje esame esame patarlės, jeigu nežinai, ką toliau daryti, tai e, kur darbo grupė. Nu, tai manau, kad kaip tik dabar atėjo tas laikas, kai tokią darbo grupę reikėtų įkurti. Ponas Lai teikia, kad taisyklių pakanka, reikia tik jas įgyvendinti. Ombudsmenas teigia, tačiau, kad taisyklių nepakanka. Galbūt abu yra šiek tiek teisūs. Todėl ta e, busimoji darbo grupė dabar turėtų nustatyti kur yra tiesa. Manau, kad dabartėmis aplinkybėmis turime galimybę e, pastumėti procesą į priekį, tačiau turime to darbo rimtai imtis. E, nu, kad tiek Olofo, tiek Idoko atvejais komisija turėtų sukaupti drąsos ir pateikti konkrečius pasiūlymus, dėja tokių drąsių pasiūlymų kol kas nematome, galbūt ponia Viljams galėtų bent jau per tos e, ne teisinio statuso dokumentus, kažkokius pasiūlymus e, paraginti komisiją pateikti. Mes neturėtume dabar e, baiminamasi, kad bus atidaryta Pandoros skrinė. Ir personalo statutas e, daugiausia bus reformuojamas atsižvelgiant į biudžetinius, finansinius aspektus. Aš e, jau dabar laikau šią reformą visiškai nepakankama ir komisija tikrai turėtų sukaupti drąsos ir išspręsti problemas, kurios per daugelį metų susikaupė, problemas susijusios su personalo statutu, žmogiškų išteklių generaliniu direktoru ir kitais suinteresuotais direktoratais. Mes sieksime toliau bendradarbiauti. Ačiū e, ponė e, ombudsmenė, ponė advokatė. advokatė. <clears throat> Ingai Greslė, taip pat ačiū ir poniai direktoriai, atsiprašau vertėjų, kad reikėjo dirbti ilgiau, pradėjome posėdį šiek tiek vėliau, nes man pačios diskusijos tikrai yra labai naudingos mūsų darbuotojams ir e, funkcionieriams, kurių interesus reikia apsaugoti.